Rytoj pratesime sesiją nuo 9 iki 13 valandos ir paskui nuo 3 valandos Europos parlamento tinklapyje galite rasti darbo tvarkę. Visiems dėkoju už skirto kalbėjimo laiko paisimą.